socialinėmis ir politinėmis priemonėmis paremti stabilumą šioje šalyje. Ir dėkoju ponios Ašton vardui. Ačiū kolegai komisijos. Ačiū komisijos nariui Barnie. Baigėme diskusijas šiuo klausimu ir dabar komis, komisijos ir tarybos pareiškimai dėl kai kurių įstaigų, priežiūros įstaigų vyresnių vadovų skirimo. Ir dabar tarybos vardu kalbės ponia Gioriai. Pirmininkė, komisarė, gerbėmi parlamento nariai, ačiū už galimybę pakomentuoti tarybos vardu naujų Europos priežiūros institucijų vadovų paskirimą procesą. Kaip žinote, ta ES reglamentas, kurį patvirtiname mažiau kaip prieš tris mėnesius, nenumato tam tikrų taisyklių, kaip paskirti tarybai į kiekvieną priežiūros agentūrą. Pagal ESA reglamentą kiekvienos agentūros e, pirmininkas paskiriamas priežiūros valdybos. Be to, reglamentas suteikia parlamentui didelį vaidmenį, jis turi galimybę prieštarauti tų vadovų paskirimui ir pašalinti iš posto pirmininką e, prieimus e, valdybos sprendimą. E, koks yra valdyb... tarybos vaidmuo? Taryba kaip vienas iš teisėkuros institucijų sutarė, pritarė toms nuostatoms, kad valdybos nariai, valdyba pirmininkas būtų saugomi e, e, taisyklių, kurios užtikrina ne, jų nepriklausomumą. Ir šios nuostatos, ypač 42, 46, 49 ir 52 straipsniai yra labai svarbu, tačiau dvasia yra aiški. Balsuojantis valdybų nariai tiek ir pirmininkas vykdomasis direktorius net gali priimti jokių nurodymų iš sąjungos institucijų, valstybių narių, e, vyriausybių ar kitų institucijų. Niekas negali stengtis daryti įtakos jų darbui. ESA reglamentas taip pat numato, kad jiems taikomi darbuotojų reglamentai, kurie patvirtinti ES institucijose. ESA reglamentas Taip pat numato kai kurias nuostatas, kurios skirtos užtikrinti, kad pirmininkas ir vykdomasis e, direktorius būtų atrenkami e, kuo objektyviau, remiantis griežtai kriterijų išdėstytų 48 ir 51 reglamentų straipsniuose. Be vadovavimo pareigos, e, kurie yra svarbus vykdomajam direktoriui, Abu šie straipsniai išvardinė kaip kriterijus e, jų nuopelnus, įgūdžius, finansinių institucijų žinias, patirtį dirbant e, finansinių priežiūros darbą. Kai kalbam apie finansavimą, tai taryba nori, kad būtų siekiama daug e, tuose agentūrose ir manau, kad parlamentas taip pat. Dabar abi institucijos, kaip biudžeto institucijos, turi užtikrinti, kad jie siekiai taptų tinkamomis lėšomis e, skiriamomis kasmet pagal komisijos biudžeto pasiūlymus. Kaip ir minkaujant valstybė, mes e, manome, kad yra labai svarbu, kad visos valstybės narės įvykdytų savo įsipareigojimus šių institucijų e, atžvilgių. Taryba, tarybai labai svarbu, kad visos nuostatos išdėstos reglamente būtų įgyvendintos iki galo. Tikimės, kad Europos komisija, kaip sutarties saugotoja, užtikrins, kad taip ir bus. Kaip žinote, komisija taip pat, komisija taip pat patikėta 55-ojo konstatuojamojo dalyje atsakomybė parengti kandidatų sąrašą, vadovauti atrinkimo procesui kiekvienos agentūros e, vadovo postą. Ir e, pradžia buvo reglamentų patvirtinimas. Dabar tikimės kad pirmininkai galės pradėti savo darbą. Labai svarbu, kaip, e, manau, jūs sutiksite, kad naujosios agentūros galėtų pradėtų veikti kaip galima greičiau. Jos yra labai svarbi Europos atsakymo į finansinės krizės atsako dalis. Ir esu įstikinusi, kad galime tikėtis parlamento paramos kad sklandžiai galėtume įkurti e, šias agentūras ir jos galėtų veikti. Gerbėjim parlamento nariai, gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu e, dėka ES turi naujų priežiūros institucijų struktūrą. Mūsų bendra atsakomybė užtikrinti, kad šios agentūros galėtų pradėti veikti kaip galima greičiau. Kaip e, pirmininkaujančios šalies atstovė, aš esu pasiryžusi dirbti harmoningai su Europos parlamentu ir tikiuosi, kad pavyks mums e, dirbti su parlamentu labai vaisingai ir gerai. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia Kiori, dabar komisijos narys, ponas Balnyje. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia ministrė Giori, gerbėjai Europos parlamento nariai, Europos Sąjunga nuo sausio pirmos turi naują finansų sektoriaus priežiūros sistemą. Ši sistema buvo, uh, sistema buvo suformuota atsižvelgiant į įvykius finansų rinkuose ir siekiant stabilumo finansų rinkuose. Ir aš tikiuosi, kad ši priežiūros sistema suteiks labai tvirtą pagrindą ir užtikrinę stabilumą mūsų šalyse. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas šiame procese jau e, keli metai vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir šiandien, jei mes turime e, veiksmingesnę priežiūros sistemą, ir jeigu ši sistema mums padės išbristi iš krizės, tai turime tai dėl Europos parlamento e, darbo. Turime naują trijų institucijų, priežiūros institucijų struktūrą. Ir dabar galime skirti e, šių agentūrų pirmininkus ir vykdančių, vykdančiuosius pareigūnus. Viskas vyksta labai skaidriai, laikantis reglamento, kuris įsteigė šias institucijas. Ir būtent šis reglamentas numato, kaip yra skiriami ir atleidžiami šie, šie pareigūnai. 215 kandidatų patikė savo kandidatūras ir mes išnagrinėjome visas paraiškas labai ati, atidžiai. Komisija, priežiūros komitetas ir Europos parlamentas vaidino svarbu vaidmenį ir buvo atsižvelgta į jų prerogatyvas. Mes dirbame skaidriai ir viską e, skaid, e, rengėme iš anksto. Ir ekonominių reikalų komitetas taip pat galėjo visai neseniai tarti savo žodį. Šios agentūros turės e, atitikti mūsų lūkesčius, o jų jūs turite parlamente nemažai. Europos e, komisija, kaip ir jūs, mano, kad būtina išrinkti tokius šių agentūrų vadovus, kurie galėtų, e, pasinaudodami savo patirtimi ir žiniomis, tinkamai vadovauti šioms institucijoms, taip, kad būtų užtikrintas stabilumas finansų rinkose. Būtent taip, e, par, gerbimi parlamentarai, mes ir dirbome iki šiol, lygiai taip ir nagrinėjome visas kandidatų paraiškas Ir taip, vadovaudomės būtent šią dvasę ir e, atlikome atranką. 68 reglamento straipsnėje yra aiškiai parašyta, kokie reikalavimai yra keliami pirmininkui. Ir mes griežtai laikėmės reglamento nuostatų. Jūs taip pat žinote ir uh, kad yra taikomi amžiaus kriterijai, yra aiškiai apibriešta, kokį atlyginimą galės gauti šių agentūrų pirmininkas. Taigi būtina pasiekti kuo didesnio lankstumo ir prie šio klausimo dar galėsime grįžti, kai vyks, kai vyks tuo numatytų administracijos struktūrų veiklos vertinimas 2013 metų pabaigoje. Aš taip pat pritariu, kad tam, kad parlamentas nori užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą. E, vadovų tų agentūrų tarpe. Atliekant atranką, Europos komisija laikėsi vienodų galimybių principo, atsižvelgdama į, į kandidatūras tų žmonių, kurie, kurios buvo pareikštos. Norėčiau pasakyti, kad vykstant procesui susijusiam su vykdančiųjų direktorių funkcija e, buvo paminėtos direktorių vykdančiųjų pareigoms užimti dvi labai rimtos moterų kandidatūros. Ir vėlgi čia pritariu Europos parlamentui. Dėl to, kad mums reikia nepriklausomos struktūros, mums reikia tokios struktūros, kuri nebūtų veikiama politinių vėjų ar kitokių srovių, nes tos agentūros turės veikti visiškai nepriklausomai ir ES labui, tik tai šiam labui. E, Tai yra įrašyta ir atitinkamuose dokumentuose 42, 44, 52 straipsnėje Lisabono sutarties, kurie ką tik buvo paminėta. Europos komisija e, visiškai laikysis e, jai tenkančios atsakomybės tam, kad tie straipsniai būtų e, įgyvendinami taip, kaip jie turi būti įgyvendinti. Norėčiau pasakyti, kad komisija e, budriai stebėjęs, kad visi priimti sprendimai būtų tinkamai gyvendami ir kad jie būtų priimti ES labui. E, dabar dėl valdybos. Komisija jau pabrėžė, kad yra juridiškai būtina ir politiškai labai svarbu, kad tos valdybos būtų sudarytos iš nacionalinių kompetentingų administracijos struktūrų vadovų. E, Ir manyčiau, kad reikalingi dar tam tikri paaiškinimai, kai kurios nacionalinės struktūros pakeitė savo atstovamo principus. Ir Europos komisija, kaip aš jau sakiau, labai atidžiai stebėjęs, e, kad viskas vyktų teisingai ir čia komisija bus neperkalbama. Visos taisyklės turi būti tinkamai e, įgyvendinamos ir atitikti jūsų valią. Aš pats asmeniškai stebėsiu, kad viskas vyktų taip, kaip reikia ir bent du kart per metus e, nacionalinių administracijos struktūrų atstovai e, turės atsiskaityti pagal 40 mūsų numatytų taisyklių straipsnį. Pritariu, kad tos administracinės struktūros turi turėti reikiamas finansinės priemonės, tinkamą, e, tinkamus žmogiškuosius išteklius, kad galėtų savo įgaliojimus atlikti patikimai ir taip, kaip priklauso. Komisija taip pat sieks užtikrinti, kad būtų užtikrinti būtų įgyvendimas nuoseklumas e, e, tarp patikėtų užduočių šioms struktūroms ir turimų išteklių. Ponios ir ponai parlamentarai, ponė pirmininkė, aš manau, kad svarbiausia, kad ta patvirtinimo procedūra, vykdančiųjų tų struktūrų direktorių procedūra įvyktų kuo greičiau, kad tie žmonės galėtų kuo greičiau pradėti dirbti. E, kasdien matome, kiek naudingos gali būti tos naujos administracijos struktūros. Tad mes, mes jau dabar galime pasakyti, kad jos kreipiamas į praktiškai kasdien įvairiausiomis temomis. Bendradarbiaujant su taryba šios struktūros turės atlikti labai reikšmingas pareigas. Mes siekime, kad jau nuo sausio pirmos tos struktūros galėtų veikti ir dabar mums tenka visiems atsakomybė, e, padaryti viską, kad tos struktūros galėtų atlikti savo misiją kuo greičiau ir kuo geresnėmis sąlygomis. E, bet čia aš pasveikiu jūsų instituciją. Aš dar kartą noriu jums visiems patvirtinti, kad komisija darys viską, kad e, teisėkuros visų dalyvių valia e, būtų gerbiama ir kad tos struktūros dirbtų vien tik ES labui. Ačiū. Ačiū. E, dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmiausia, ponas Gozės. Prašom, EPP frakcijos vardu. Dvi minutės. Dvi minutės su pusė. Prašom, ponė Gozės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė ministrė, ponė komisarė. Ši akimirką nėra kažkokių juridinių diskusijų reikalas, tai yra politinės diskusijos, nes kalbame apie ES ateitį ir finansinį reguliavimą. E, tiesiog baigėsi dalis parlamento atliekamo darbo, buvo dirbama kartu su taryba komisijai teikiant impulsą, tai aš pasisakysiu Trumpai ir aiškiai. Mes nenorime renkti kažkokių mini revoliucijų ar ten rodyti kažkam raumenis. Ne. Tiesiog mes norime parodyti, kad ta dvasia, kuri vyravo tarp tarybos ir parlamento ankstesniuose darbo etapuose ir toliau turi būti įgyvendinama. Mes žinome, kas yra parašyta įstatymo tekstuose. Tiesiog reikia, kad tai būtų įgyvendinta tinkamai gyveninta. Noriu padėkoti ponui komisarui dėl to, kad jis labai aiškiai suformulavo savo poziciją. Mes niekada neginčiame komisijos primamų sprendimų ir jos teisių. E, tai, ką sakė ponas komisaras, visiškai atitinka tai, ko nori Europos parlamentas. Mes čia kalbam apie politinį aktą. Mes turime pasakyti, tos institucijos yra steigiamus, mes turime suteikti joms priemonės reikalingas veikti. Ir aš manau, kad Dabar mes turime tam tikrų įtarimų dėl to, kaip tos nuostatos iš tiesų buvo įdėktos kai kuriuose valstybėse narėse. Kai kas nori e, dereguliuoti europinę priežiūrą e, finansinės rytyje, o mums nepatinka tas dalykas, mes prieš tai kylame į kovą, nes jeigu taip įvyktų, kas buvo numatyta, mes tiesiog dėl priežiūros darybose būtumėm likę apgauti, būtume likę kvailio vietoje. Darbas vyko puikiai, pirmininkaujant Belgijai, puikiai dirbo komisaras, na, o šiandien e, bu, galėjo atsitikti taip, kad susidurtume su tokiamis institucijomis, kurios neturėtų jokių galių. Būtų tiesiog e, tas personalas, kuris turėtų eiti pareigas, e, atliktų žymiai mažesnės užduotis, negu jiems keliama dabar. Manau, kad parlamentas turi teisę gauti konkrečius atsakymus. Aš Norėčiau pasakyti, kad mes kartu dirbame viename komitete, esame buvę kolegos ir nepaisant tų draugiškų jausmų, kuriuos jaučiu, norėčiau pasakyti, kad tai yra tik pirminis jų juodraštis, kurio dėja mums nepakanka. EPP atsakymas yra paprastas. Jūs sakote tarybos vardu, kad jūs pritarėte tam, ką, ta, tam pareiškimui, kurį išdėstė komisaras. Aš manyčiau, kad mūsų toks pareiškimas tenkina, nes ten yra pasakyta tai, ko mes norime. Yra kalbama apie žmogiškosius išteklius, finansinius išteklius ir panašiai. Tiesiog mes laukime, kad jūs, kad jūs pasakytumėte tą patį. Tas pareiškimas būtų labai svarbus. Reikėtų, kad pasakytumėte, kad mes remiame tai, ką šiandien vakare mums sakė ponas komisaras. Dėkoju. E, Dėkoju. Dėkoju. E, socialdemokratų vardu ponas Bulmanas. Kolegos. Kodėl esame čia? Ponas Varnie mums pasakė, todėl, kad Europos parlamentas sugebėjo įkurti Europos e, priežios e, tarnyba, kuri verta savo pavadinimo. Komisija iš pradžių turėjo abejonių dėl to, kiek reikėtų toli žengti su naujomis institucijomis bet taryba suprato, kad reikia žengti prieki ir komisija suprato, kad mums e, kėlė susirūpinimą šie dalykai. Būtent Europos parlamentui rūpėjo, visoms frakcijoms, ne tik socialistams rūpėjo šie dalykai ir mes norėjome akcentuoti, kad neleisime, kad valstybės narės žaistų nacionalinius žaidimus ir kad pakenktų naujųjų institucijų galioms. Dėl to mums labai svarbu, kas paskirta toms institucijoms vadovauti. Iš tikrųjų, matome, kad yra tam tikrų dalykų, kurie kelia mums susirūpinimą. Mes matome sąrašą ir negalime pasakyti, ar tikrai buvo taikomi lyč, lyties kriterijai, ar tikrai mes kalbame apie nepriklausomybę patirtį kandidato. Aš nesakau, kad e, tie žmonės negalės atlikti savo pareigų, jie yra tikrai geri patyrę Jie savo darbiai rodė, kad jie gali deramai dirbti, bet tai nėra žmonės, kurie yra pademonstravę, kad jie turės pakankamai galios ir bus pakankamai nepriklausomi nuo valstybių narių, jeigu iškils konfliktų. Mus tai stebina ir kelia susirūpinimą tai. Manau, kad procedūros yra nepatenkinamos ir kyla klausimas, kodėl mes netaikome tokių pat procedūrų, kaip kad taikėme Olafo vadovo e, skirimo metu. Man įdomu, kodėl taip nebuvo padaryta. E, dabar turime galimybių, galime E, taip pat ir jūs galite įrodyti, kad Europos parlamento nuomonė jums svarbi. Norėčiau paraginti tarybos atstovą, buvusį mūsų kolegą ir gerbiamą komisarą, e, pasinaudoti šią progą atsižvelgti į mūsų nuogastavimus. Pasakykite aiškiai, kaip ketinate ateityje su mumis dirbti, pasakykite, kaip jūs ketinate e, paremti šias institucijas po 13 metų ir taip pat labai aiškiai pasakykite, ar jums rūpi mūsų nuomonė dėl tų žmonių, kurie yra skiriami ir kaip galima greičiau tą padarykite. Dėkuoju ponui Bulmanui, o dabar Aldė vardu pasisakys ponia Gular dvi minutės kalbėsinai. Pone ministrė, pone komisarė, labai ačiū, kad atvykote. Mes suprantame, kad laiko buvo labai nedaug, taigi labai dėkingi esame dėl to, kad pradėjote atsakinėti į klausimus. Kaip jau minėjo kolegos, labai svarbu nubrėžti, kas mus motivuoja. O mus motivuoja tai, kad mes kolektyviai kovojome ištisus mėnesius, siekdami kad būtų nustatyta, kas buvo prieš krizę ir po krizės, kad toje vidaus rinkoje, kurioje palengvinome e, finansinių e, paslaugų ekspansiją ir beje bankinis sektorius labai palankiai žiūrėjo į viską, kas buvo daroma tarptautiniu mastu. Buvo nustatytos tarptautinės e, taisyklės ir tarptautiniai standartai patikrinimui. Bet dėrybų metu, remiant komisijai be kitako, mes pastebėjome, kad mes kaišiojame kad mums buvo, mes kaišiame pagalius į ratus ir buvo tokių valstybių narių, kurios norėjo e, išlaikyti kompetenciją tikrinimo srityje ir kad niekas neitų ir nesikištų į tuos reikalus. E, komisarė, jūs sakote, kad nebuvo nieko atsakingo, kas teisiškai e, už tuos visus reikalus. Ir be komisaras jau priminė, kad tos, pas, e, kad tos tarnybos sakė siūsti kai kurios valstybės narės pirmo plano žmonės kad būtų užtikrintas nepriklausomumas, kad būtų priemonės ir, ir, ir noras stumtis į priekį. Mes suprantame, kad kad mes pirmieji pageidavome, kad tos institucijos dirbtų, nes mes pristėjom prie jų gimimo, mes tikrai nenorėjome trukdyti toms institucijoms. Ir Aš tai sakau dėl to, kad tai buvo priminta ir mes būsime labai budrus, mes labai atidžiai seksime, ką pasakė tiek viena, tiek kita pusė ir mes labai sąmoningai viską žiūrėsime. Ačiū ponui Barnyje už aiškį pasisakymą ir jums, ponė, e, jūs, ponė, raginčiau nebūti naive, e, nes tai, mes, su kuo mes susidurime, yra didžiulis iššūkis. Dėkoju, ponė Guler. Dabar ponė Guler. žalių vardų pasisako ponas Gilgot. Ponios ir ponai, pirmininkė, man atrodo, kad dabar, jeigu pasižiūrėsime į teisės galimybės, tai turime jomis pasinaudoti, kad sukurtume stiprią finansų priežiūrą Europoje. Mes e, turėjome abejonių, ar tomis galimybėmis bus gerai pasinaudota. Kol kas E, galiu pasakyti, kad mes parlamentas iš anksto nematėme kandidatų sąrašą, matėme tik tai galutinį rezultatą. Ir e, būtų buvę viskas lengviau, jeigu būtume matę tokį sąrašą. Anksčiau dėl e, lyčių lygybės taip pat yra abejonių. Mes taip pat turime abejonių, ar valstybės narės vadovaujasi europinės interesais, kai siūlo kandidatu. E, Mes parašėme laišką, kuriame iškėlėme ir kitus klausimus, keliame esminius klausimus. Ir dėl asmenybių kiekvienas asmuo turi būti vertinamas pagal nuopelnus. Bet yra problemų. Išklausėme kandidatų, vienas iš kandidatų aiškiai pasakė, kad e, e, kalbama apie Europos priežios tarnybų tinklą, ne apie kažkokią vieną instituciją. Visi e, žmonės, neaišku, ar turės e, skaidrius e, ryšius kontaktus su lobistais. Mes e, vis tik tai e, turime dar abejonių, išsiuntėme klausimus visiems kandidatams ir jų baigtis mūsų, nuo, mūsų sprendimo priklausys nuo to, kai bus atsakyta į tuos klausimus. Pone Swinburne. E, mano frakcija ECR sveikina šio vakaro diskusiją, tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad visi e, siūlomi kandidatai e, kurie prisistatė ekonomikos kandidate, iš tikrųjų yra patyrę, jie turi pakankamai žinių, kad galėtų užimti pareigas. Tačiau šį vakarą mes kalbame pirmiausiai apie tą procesą, kaip mes pasiekėme šį etapą. Ir norėčiau kad ateityje atrenkant kandidatus būtų galima pažiūrėti, kaip galima plačiau į egzistuojančius talentingus žmonės. Ir taip pat mes turime galvoti apie atitinkamus atlyginimus ir taip pat turėtume netaikyti kitų kriterijų išskyrus jų patirtį ir žinias turėtume išvengti panašių dalykų, kaip kad įvyko šį kartą. Reikia pirmiausiai galvoti apie skaidrumą parlamento atžvilgių ir aš tikiuosi, kad ateityje į šiuos dalykus bus atsižvelgta. Ähm, äh, Ačiū. Dabar sutiksiu žodį ponė Andreasen. EFD frakcijos vardu pusantros jūtės, prašau. Pone pirmininkė, aš tikiuosi, kad net nereikia kalbėti apie tų agentūrų reikalingumą ar jų vadovų kompetencijų tiesiog nereikia. Nes aš manau, kad mes kuriame dar e, vieną biurokratinę struktūrą, jau turime ESPA taip vadinamąją. Daugėja nuolatos tų priežiūros struktūra. Aš manau, kad šiuo būdu mes tik tai sukelsime sumaištį, niekas nebežinos, kas už ką apskritai yra atsakingas. Tos prižiūrinčios institucijos uh, kūrėsi kaip grybai po lietaus, jos, joms reikia didžiulių finansinių priemonių. Ir aš manau, kad tai bus priemonė nukreipta prieš rinkos veikimą. Tai yra neteisinga. Pastaraisiais metais kilusios finansinės problemos dėl finansinių subjektų veiklos e, nutiko dėl to, kad buvo nepaisoma egzistuojančių taisyklių tyčia ar netyčia. Jo nėra jokių garantijų, kad tos naujai sukurtos administracinės struktūros padarys ką nors gero mes e, kiekvienam postui numatėme tik po vieną kandidatą. Tai yra labai nedemokratiškas veikimas. Tačiau tokį pat atvejį jau matėme renkant Europos komisijos pirmininką, vyriausiąją įgaliotinę, visus komisarus ir panašiai. Tad norėčiau visus paskatinti balsuoti prieš ir ieškoti bent jau naujų kandidatų. Das Wort hat jetzt Herr Barnier. Ponas Barnie. Dėkoju, pirmininkė. Ilgai nekalbėsiu, nes jau labai nuoširdžiai ir labai aiškiai viską išdėščiau, kiekvieną žodį be kita ko pasverdamas savo pareiškime. Ir viskas bus patvirtinta raštu, laiške, kurį mes kartu pasirašėme su bendra pirmininku Sefkovičiu, kad viskas būtų kaip galima aiškiau. Aš tiesiog norėčiau atsiliepti į kiekvieną iš jūsų pasisakymą ir padėkoti už visus juos. Norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia, nepriklausomumas e, tos priežiūros institucijos ir jos pirmininko. Man labai džiugu, e, kad parlamentas įsipareigoja, kad komisija taip pat įsipareigoja tvariai e, gerbti ir ginti tą instituciją ir jos laisvę. Tai yra labai svarbus dalykas, o ateičiai labai svarbu, jeigu gerai prisiminsime, pasižiūrėsime, kokias rimtas ir gausias užduotis turi atlikti tos institucijos. Beje, buvo šnekėta apie vertinimo agentūras, e, apie stress test. E, štai tokiomis temomis mes dar turėsime labai daug e, šnekėti ir tose diskusijose mums kaip tik ir padės tos priežiūros institucijos, suteiks daugiau patikimumo ir parlamentas, ir komisija, manau, pritars visam tam, e, taryba beje taip pat. Dėl procedūros ar procedūrų, dėl pasirinkimo. Ponios ir ponai, ši procedūra, aš prisimenu trialogo diskusijas, kada buvo šnekama apie tai, e, prišneku, e, prisimenu įstatymų leidėjų diskusijas Na ir dar visiškai sąmoningai norėčiau pasakyti, kad ko gero iš tų diskusijų nepaaiškėjo, kas būtų patys geriausi advokatai. Aš visą. E, kandidatai, atsiprašau. Aš visai nenorėčiau kritikuoti to sąrašo, kuris dabar buvo pateiktas man po to, kai buvo asmeniškai susitikta su kiekvienu kandidatu. Man atrodo, kad viskas yra padaryta remiantis pačius veikiausių protų, patikimais dalykais, bet mes su visais tais Mes turime kandidatų sąrašą, turim, kandidatai yra tokie, kaip, kokie yra, 75 kandidatai iš valstybių narių, iš, iš reguliavimo institucijų. Procedūros, aišku, gali tobulėti, nuolatos vyksta susitikimai, kad jos tobulėtų, tačiau ko gero, aš tikrai nemanyčiau, kad mes nesus, ne, ne, nenurodė, neišsirinkome geriausių kandidatų, kurie puikiausiai susidorotų su jiems tenkančiams e, užduotimis. Komisija nuolatos rūpinsis, kad ši institucija visada atitiktų patį geriausią jai nustatytą veikimo lygį. Tikiuosi, kad ji veiks patikimai, parlamentas mus palaikys. Tai štai, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ką norėčiau pasakyti prieš tą naktį, po kurios turėtų iš, išaušti rytas, o rytas už naktį protingesnis, kaip jau buvo pasakyta. Kalbu visų komisarų vardu ir sakau, kad mums reikalingas budrumas, kad ta institucija iš tiesų atliktų tikrą europinę stebėseną. Žinoma, ji nepakeis nacionalinių priežiūros institucijų, tačiau galbūt jas apjungs, kad kartu galėtų tos institucijos dirbti ir atremti įvairius, įvairias kylančias rizikas bei iššūkius tarptautiniu mastu. Taigi, tos trys institucijos plus sisteminės rizikos taryba Visi kartu turi griebti jauti už žagų ir kaip reikiant padirbėti. Matau, kad rinka demokratijos sąlygomis vystosi labai greitai ir mus tai atitinkamai reikės labai greitai padirbėti taip pat. Dėkoju, komisarė. Dabar suteiksiu žodį poniai Giori. Pirmininkė, gerbėmėjai nariai, pirmiausia, norėčiau atsakyti klausimą, kuris labai e, dažnai buvo kartuojamas. Ar taryba peržiūrėtų paskirimo procedūrą? Noriu pasakyti, kad e, to, toliau e, skiriant e, kandidatus į panašius postus, e, komisija turėtų peržiūrėti sąrašus. Mes taip pat vadovaujamės 81 reglamento e, sar, e, straipsnių ir taip pat e, bus kas treji metai peržimas reglamentas, e, pirmiausia 14 metais. Aš taip pat noriu pasakyti, kad labai laukiu tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo su visomis institucijomis, atliekant visus vertinimus ir svarstymus. Dabar pereinu prie vengrų kalbos. Gerbiami nariai, Niekas turbūt neprieštarauja dėl esmės šių dalykų. Mums visiems svarbu, kad Europa būtų stipresnė, kad institucijos būtų stipresnės, įskaitant e, finansų priežiūrą ir jos institucijas. Atlikome labai sunku darbą kartu su parlamentu, taryba. Šio darbo rezultatas institucijos, kurios bus pasirengusios sureaguoti į poreikius kylančius po krizės ir užtikrinti gerą rinkų funkcionavimą, sąjungos funkcionavimą, taip pat e, kurios užtikrins euro e, stiprumą. Visi sutinkame, kad Reikia, jog šios tarnybos, apie kurias kalbame, turėtų pakankamai galių. Aš e, sutinku su jumis, šios institucijos turi turėti politinių galių, jos neturėtų būti tik tai e, kažkoks e, tesinys nacionalinės valdžios, jos turėtų būti tikros europinės institucijos. Kalbėdama, pirmiausiai turėjau mintyje kompetenciją šių tarnybų. Esu gavusi ekonomikos komiteto pirmininkės laišką ir norėčiau sureaguoti į aspektus, kurie susijęs su mano kompetencija. Noriu pasakyti, kad mes e, galvojame apie garantijas šių tarnybų nepriklausomybei ir mes, atstovaudami vienai e, biudžeto institucijai, e, įsipareigojame užtikrinti finansinį pagrindą šių institucijų funkcionavimui. Visos institucijos yra pasiryžę užtikrinti deramą priežios institucijų uh, funkcionavimą ponas Matočiai, ECOFIN pirmininkas, atsiuntė ekonomikos komiteto pirmininkiai atsakymą, jos laišką ir tikiuosi, kad šis atsakymas bus jums priimtinas. Atsakau į pono Gozės klausimą. Mes, kaip pirmininkaujanti šalis, visiškai remiame tai, ką jisai pasakė. Nemanau, kad jums kiltų kokiu nors kliūčių renkant kandidatus. Ačiū. Diskusiją šio klausimu baigiame, o toliau kalbėsime apie bananus. Pirmiausiai išklausysime